daryto ir tęsis iki, pen... iki 17 valandos. Posėdžio protokolas bus išplatintas Europos parlamento tinklapyje. Ačiū visiems už dalyvavimą, gero vakaro, iki rytojus.